dabar ir komisijos nariai. Pas mus atvyksta ponas Abramopulius. En effet, l'ordre du jour appelle. Pagal darbo atvarkę dabar aptarsime ne, ponios Halahų klausimą. Europos kelionės dokumentas naudojamas gražinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius. Ir žodis Pranešėjų. Penkios minutės. Merci, Madame President, euh, Commissioner, colleagues. Komisarė, kolegos, kaip žinote, Europa netaip jau puikiai tvarkosi su migrantų ir pabėgėlių krize. Dalis tos nesėkmės yra susijusi su nesugebėjimu gražinti piliečius, kurių prašymai buvo atmesti. Tų, kurie neturi teisės patekti arba gyventi ES. Maždaug tik tai 35 procentai yra įgyvendinami tų sprendimų. Visą tai labai kenkia prieglapščio sistemos patikimumui ir teisėtumui mūsų piliečio akise. Taip yra skatinamas piknaudžiavimas prieglopščio procedūra. Tie, kurie neturi teisės į, į tarptautinį prieglopstį, piknaudžiauja sistema ir taip užkerta kelią tiems, kuriems iš tikrųjų ta pagalba reikalinga. Tam yra numatytas Europos kelionės dokumentas naudojamas gražinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius. Jis yra pagrystas 94 metų tarybos rekomendacija, bet ne visos trečiosios šalis jį pripažįsta, kadangi nėra pakankamai aukštų saugumo standartų jame. Komisija siūlo numatyti bendras saugumo savybės ir techninės specifikacijas. Buvo tam tikrų nesusipratimų dėl šio pasiūlymo pobūdžio tiek ir parlamente, tiek ir už jo ribų. Manęs buvo klausima, ar tai reikš, kad daugiau nebus galima prašyti apsaugos Europoje ir ar nebus visi imigrantai deportuoti. Taip nebus. Tai yra techninis pasiūlymas. Jis visai nieko nenumato susijusio su taisyklėmis, kas gali likti ES ir kaip yra išduodami dokumentai. Tikslas šio pasiūlymo yra užtikrinti geresnį esamų teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą. Šis reglamentas yra svarbi prieglopščio sistemos dalis. Jis gali pagerinti mūsų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis gražinimo srityje. Be to, jis leis sumažinti ir administracinę, ir biurokratinę naštą tiek valstybėse narėse, tiek trečiosiose šalise. Susitarimas tarp parlamento ir tarybos įvyko per vieną trišalį ir per vieną techninį dialogą. Noriu pabrėžti, kad parlamentas pareikalavo, kad būtų kalbama apie dokumento pripažinimą su trečiųjų šalių diplomatijos atstovais. Parlamentas taip pat nori, kad būtų kalbama apie vaiko teisės. E, e, čia remiamės 19 pagrindinių žmogaus teisų hartijos straipsnių. Reikia remtis čia tarptautinė teisė. Susitarime yra atspindimas ir požiūris į deleguotusius teisės aktus bei tarp institucinį susitarimą dėl geresnio reglamentavimo. Kelionės dokumentas neišspręs visų sugražinimo susijusių klausimų. Neaišku, ar iš tiesų būtent to tinkamo dokumento nebuvimas yra pagrindinė priežastis, kodėl kai kurios trečiosios šalis nenori atgal priimti savo piliečių. Labai svarbus susitarimo aspektas yra dokumento peržiūra, papildanti įprastą peržiūrą, tai yra treji metai po reglamento įsigaliojimo vėliausiai reikės peržiūrėti ir įprastą gražinimo direktyvą. Susitarime yra pabrėžiamas Pabrėžiama būtinybė peržiūrėti ir redmisijos susitarimus sudarytus tarp ES ir trečiųjų šalių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių. Tam, kad būtų pasiekti rezultatai, reikia, kad naujų dokumentų naudotųsi visos valstybės narės atnaujinę turimas priemonės, mes turėsime prieglopščio sistemą, kuri bus pajėgesnė kovoti su iškylančiais iššūkiais. Dalis tų iššūkių yra pakankamas gražinamų asmenų, gražintinų asmenų gražinimo skaičius. Reikia, kad ateityje tas kelionės dokumentas būtų patikimesnis. Jis turi būti plačiai naudojamas valstybių narių ir plačiai pripažįstamas trečiosiuose šalise. Baigdamas norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei komisijai ir šešėlinėms pranešėjams už bendradarbiavimą. Dėkoju už tokį puikų darbą šioje srityje. Aš viliuosi, kad visi pritars rezultatams rytojaus balsavimo metu. Dabar perdodu žodį kolegoms ir komisijai. En effet, la parole est maintenant à monsieur le commissaire. Žodis komisijos nariui Avramopoulos. Euh, merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Jeigu norime užtikrinti veiksmingą nelegalių migrantų sugražinimą, turime suprasti, kad tai yra sėkmingos ir tvarios migracijos politikos sėkmės garantas. Tai yra labai svarbu mūsų piliečiams išsaugoti pasitikėjimą ES ir bendrai jos visa migracijos sistema. Tai taip pat galimybė užtikrinti saugią teisėtą migraciją Europoje. Kelionės dokumentas vienodas nevienodas kelionės dokumentas e, dabar yra pagrindinė kliūtis, bandant sugražinti nelegalius migrantus į kilmės šalis. Ir šią problemą galėtumėme išspręsti keisdami kelionės dokumentą, kurį užduoda e, kompetentingos valstybės narės institucijos. Tačiau, kad tas dokumentas galiotų ir būtų naudojamas praktikoje, jis e, turi būti pripažįstamas trečiųjų šalių Turi būti tokio kelionės dokumento standartas. Ir nuo 1994 metų toks standartinis dokumentas egzistavo, tačiau valstybės narės dažnai tokiu dokumentu nesinaudoja. Ir trečiosios šalis, su kuriomis yra dabar deramasi dėl admisijos sutarčių, kritikuoja tą dokumentą, kad ten saugumo standartai nėra pakankami ir kad tokį dokumentą labai lengva padirbti. Dėl to komisija pasiūlė reglamentą, kad būtų galima išspręsti šias problemas ir kad būtų galima nustatyti naują europinį kelionės dokumentą, sugražinant trečių šalių piliečius. Tas kelionės dokumentas užtikrins vieningą europinį formatą, su sustiprintais techniniais ir saugumo bruožais. Ypatingai tai absoliučiai atitinka tikslius saugumo bruožus ir minimaliai sumažinama padirbinėjimo ir sukčiavimo rizika kad nebūtų sukurta papildoma administracinė našta saugumo bruožai atitiks tuos, kurie yra naudojami kitose oficialiuose ES dokumentuose susijusia su vizomis. Naujasis formatas su papildomais saugumo ypatumais kelionės dokumentui skirtam gražinimui leis užtikrinti, kad trečiosios šalis geriau pripažintų šį dokumentą. Ir tai yra labai svarbus techninis, techninė priemonė, kuri leis sustiprinti ES gražinim, sugraž, sugražinimo politiką. Tačiau tai yra tik vienas iš daugybės kitų elementų. Tai yra kur kas platesnės strategijos dalis, atsižvelgiant į veiksmų planą dėl sugražinimų 15 met, parengta 15 metų rugsėjo mėnesį, kuriuo bandoma padėti valstybėms narėms palengvinti nelegalių migrantų sugražinimą ir visapusiškai, daryti tai visapusiškai laikantis jų pagrindinių teisių ir standartų bei procedūrų, kurios numatytos sugražinimų direktyvoje ir tartotiniuose susitarimuose. Taigi pabaigai norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Haluhahu, šešėliniams pranešėjams Libe komitete už jų paramą ir puikų bendradarbiavimą per visą teisėkros procesą. Dėkoju. Merci. Ačiū. Dabar pasisakymai frakcijų vardu, EPP vardu pirmiausia ponia Musolinė. Ačiū ponia pirmininkė. Readmisija, e, užtikrinti ją, užtikrinti sparčią ir skaidrę nelegalių migrantų e, e, readmisiją, jų gražinimą yra uh, E, pagirtinas e, dalykas ir svarbus dalykas siekiant ir užtikrinti tinkamą šių migrantų apsaugą. Tai yra gana techninio pobūdžio klausimas, tačiau E, nelabai kažkuo papildomas tas naujasis dokumentas lyginant su 94-ųjų e, kelionės dokumentu. Yra puiku, kad stengiamasi harmonizuoti e, kokybės standartus siekiant išvengti klastojimo ir sudarant galimybės trečiosioms valstybėms atpažinti tuos dokumentus. Tačiau savo trumpame pasisakymę norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką koks buvo Europos liaudės partijos frakcijos e, požiūris e, šiuo e, klausimu. Nepilnamečių pagrindinių teisių hartijos 24 straipsnis mums ypač rūpi. Noriu Jums priminti, kad mes kalbame apie faktą, jog visuomet, kai, kai kalbame apie nepilnamečius, pats e, didžiausias interesas, e, labiausiai, pirmiausiai turi būti ginami būtent nepilnamečio interesai. E, tai, kaip jau sakiau, yra techninio pobūdžio dokumentas, tačiau mes norime iš, atsižvelgti į šį aspektą, kadangi iš principo jis yra labai svarbus ir labai esminis. Mes pritarėme e, šiam pranešimui ir pasisakysime už e, jo prieimimą, balsuosime už jį, tačiau mes manome, jog reikia ateityje užtikrinti geresnį imigrantų prieimimą ir e, sparčiau ir efektyviau veikti, kuomet išsiunčiami nelegalūs migrantai į savo šalis. Merci, Madame President. Nedalys, socialdemokratų vardu. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Ši politika yra susijusi su kitomis politikos kryptimis. Čia kalbame ir apie perkelimą šalies viduje ir perkelimą į kitas šalis, bet gražinimas nemažiau svarbus. Tie migrantai, kurių prašymai nebuvo patenkinti, tie, kurie nebegali gauti apsaugos, turi grįžti į savo kilmės šalį saugiai ir humanistiškai. Jų teisės taip pat turi būti gerbiamos. Mums SND tai yra labai svarbus aspektai. ES teisėtų migrantų grįžinimo sistema, kai tie migrantai per ilgai lieka šalyje, nėra efektyvi. Gražinimo dokumentų pripažinimas vis dar nela platus. Yra labai daug trečiųjų šalių, kurių vyriausybės tų dokumentų nepripažįsta dėl pačių įvairiausių priežasčių. Saugesnės kelionės dokumentas skirtas piliečių gražinimui turėtų, e, bū, turėtų palengvinti tą readmisiją. Ir tuo atveju, kai migrantai per ilgai užsibūna Europos Sąjungoje, trečiosios šalis čia privalo laikyti savo įsipareigojimų. SND noriu pasakyti, kad mes pasiekėme uh, pagrindinių žmogaus teisų pagarbos pagal nacionalinę ir tarptautinę teisę. Be to, įtraukiame ir nuostatas susijusias su vaikų teisėmis. Dabar būtina atnaujinti tą kelionės dokumentą. Jis turi būti įtraukiamas ir į dvi šalius ir į kitus readmisijos susitarimus, nes kitų atveju mes tos migracijos krizės neišspręsime. Visą tai padės įgyvendinti teisės aktus tinkamai, kad mes iš tiesų galėtume kovoti su migrantų krize, kuri kyla. Aš norėčiau padėkoti komisarui ir kitiems už atliktą darbą. Eker frakcijos vardu, ponė Stevens. Dank vėl, voorzitter, beste kolegas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, Labai nedaug ekonominių migrantų ir tų, kurių prašymai atmesti, yra gražinama. Gražinimo skaičiai vis dar labai maži, maždaug apie 30 procentų. Oficiali gražinimo politika nusipelno didžiulio mūsų dėmesio. Migrantai iš ne ES šalių, tokių kaip Afrika, ir kurie gyvena čia neteisėtai, privalo grįžti į savo šalį. Bet labai dažnai tokie migrantai neturi dokumentų, tada jie įgauna tą kelionės dokumentą. Ta dokumentą labai lengva yra suklastoti arba padirbti. Būtent todėl kitos šalis jo ir nepripažįsta visą tai sulėtina procesą. Vadinasi, šis reglamentas labai svarbus, kadangi pagal jį bus numatytas naujas sustandartizuotas dokumentas. Tai bus labai konkretus žingsnis, kuris leis tinkamai vykdyti gražinimo politiką. Visą tai sukurs pridėtinę vertę. O pats kelionės dokumentas ir toliau išliks valstybių narių kompetencijoje. Na, dabar pane Besera, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Kai mes kalbame apie trečiųjų šalių piliečių gražinimą, tai iš tiesų kalbame apie tai, kaip pagerinti kelionės dokumento pripažinimą, kaip užtikrinti, kad jų kelionė būtų saugi, kaip garantuoti tą readmisiją ir gražinimą. Trūksta kitimas informacija tarp valstybių narių Faktas, kad tie, kurie neturi teisės į tarptautinę apsaugą, turėtų būti gražinti į savo kilmės šalį. Aš tik norėčiau išsakyti savo nerimą dėl tų, kurių prašymai yra nepagristai atmetami dėl mūsų prieglapščio politikos. Ar žinome, kiek yra piliečių gražinami į savo kilmės šalį, nors jiems iš tiesų kyla grėsmė? Ar mes e, nagrinėdami tuos e, prašymus e, nepažeidžiame principo, pavyzdžiui, Turkija gražina į Siriją neščias moteris, yra gražinami taip pat LGBT asmenys, jiems yra grasinama jų šalise, kadangi kai kuriuose valstybėse homoseksualumas yra nelegalus. Tai ar iš tiesų Turkija yra saugus rojus migrantams? Pasižiūrėkime į situaciją Ispanijoje. Šeštadienį buvo jaunuolių iš subsaharos, kurie buvo gražinti į savo kilmės šalį ir po to vėl sugrįžo ir vėl buvo nesaugiai išsiųsti į kilmės šalį. Man atrodo, kad mes privalome turėti tinkamą sprendimą. Dabar ES yra tarsi paralyžiuota, bet komisija, parlamentas ir taryba e, turi turėti ilgalaikę viziją. Reikia, kad Europa būtų stipri ir vieninga ir mes turime suprasti, kad mūsų apsaugos reikia ir pažydžiamiausiams piliečiams iš kitų šalių, nes jie bėga nuo nelaimių. Ah, Laukiau vertimo pabaigos, labai greitai kalbėjote. Norėčiau tik patikslinti, kad kalbėjote Alde frakcijos vardu, dabar goja frakcijos vardu, ponė Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar vyko diskusijos apie įvyksantį vadovų susitikimą migracijos klausimais, kur ponė Morgarinė reikalauja, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę e, dėl tų asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Kelionės, Europinis kelionės dokumentas yra irgi vienas iš tokių siūlymų, tačiau reikia suprasti, kad trečiosios šalys ne visuomet e, pripažįsta tokį dokumentą ir kartais tokios, tokie asmenys yra sugražinami į tranzito šalį. Kai išklausome migrantų, matome, kad vis daugiau yra policijos smurto aukų ir kyla klausimas, ar yra gerbiamas, gerbiama tokio sugražinamos žmogaus e, te, gerbiamos teisės. Taigi mes esame parengę pakeitimų e, šiuo klausimu ir aš tikiuosi, kad jie bus patvirtinti. Taip pat šis kelionės dokumentas yra kaip svarbiausia sąlyga pasirašant bet kokį susitarimą su trečiosiomis šalimis, kurios priima kur kas daugiau migrantų nei Europos Sąjunga. Ir iš tiesų reikia tokio dokumento, kuris neįtvirtintų dar labiau tos ES tvirtovės. Ačiū, ponė Sargentinė Žaliųjų, frakcijos vardu, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė gerai veikianti prieglaušio politika, į ją įeina ir gera gražinimo politika. Gražinimas į, šalių, į trečiųjų, šalių, trečiųjų šalių piliečių gražinimas į jų šalis, aišku, reikalauja ir tinkamų dokumentų. Ir e, mums reikia prisitaikyti prie modernių laikų, įtraukiant į tos dokumentus e, įvairius saugumo požymius. Yra teisinga, tačiau mes pasisakome prieš šį e, dokumentą, kadangi Europos komisija ne, netliko jokio poveikio vertinimo. Ji nori išvengti, kad, mažėt, kad didėtų nelegalių migrantų srautai, tačiau E, deja, e, neaišku, koks, poveikis, koks tokių dokumentų poveikis bus iš tikrųjų. Daugelis žmonių e, atsidūrė pastosi, jie nori grįžti į savo kilmės šalis, tačiau tai jiems nepavyksta. Ir mes baiminamės, kad trečiosios šalis, kurios yra mažiau demokratiškos negu mūsų valstybės, turės galimybę gauti privačius duomenis tų žmonių, kurie iš jų bėgo ir tai gali e, e, juos įstumti į didelį pavojų. Nuo, tuo laik, tuo met, tuo met, nuo tada, kai buvo, įvyko revoliucija Tunise, e, komisija, komisijos reikalavimai ir priemonės buvo vis rep, labiau represyvios. Pažvelgus į visus skaičius, mes matome, jog einame neteisingų kelių. Dėkoju. Ponas Anot. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs galite pagalvoti, kad vertinant šių diskusijų pavadinimą, kad pasisakyčiau už šį pranešimą, nes čia kalbame apie tai, kad tie, kurie atvyksta į ES šalis nelegaliai, negali čia pasilikti Tai čia teisinės valstybės principai aptariami ir aš labai puikiai suprantu, ko ketinama pasiekti. Tačiau jūs tikriausiai taip pat manote, kad aš tam pas, pasipriešinsiu, nes paprastai, kai kalba eina apie ES, tik siekiama viską harmonizuoti, visiems pritaikyti vienodą kurpalių. Ir aš nesu įsitikinęs, kad tokiu būdu ko nors pasieksime daugiau nei kosmetiniai pataisimai ir kad realiai pasieksime rezultatų kad nebus atšaukti tie sprendimai, kurie buvo priimti, dėl kurių dar daugiau matome nelegalių imigrantų. Tačiau realiai aš susilaikysiu balsuodamas dėl šio reglamento, dėl to, kad šis sprendimas nebus pritaikytas jungtiniai karalystiai, jis negalios jungtiniai karalystiai. Ir suverenumas čia yra aktualiausias. Aš balsavau už Brexitą, nes nenoriu, kad jungtinės karalystės įstatymai būtų priimami Europos Sąjungoje. Uh, Ir būtų veidmainiška, jeigu aš bandyčiau kištis į tokius sprendimus, sprendimus, kurie manęs neveikia, man neaktualūs, nei mano šaliai nėra aktualūs, taigi visiškai priimtina man būtų susilaikyti balsuojant dėl šios rezoliucijos. Ačiū. Honorevole Fontana. Per... Dėkoju. Ponas Fontana, dvi su pusė minutės. Grazie, Presidente. Ma, ci troviamo di fronte. Ačiū, ponia pirmininkė. Čia kalbame apie rezoliuciją, kuri be jokios abejonės gali būti vertinama teigiamai. Po keliarių metų pagaliau parlamentas e, yra subūręs daugumą, kuri e, nori reglamentuoti šią sritį, e, taikant, įvedant kelionės dokumentus, naudojamus, gražinant nelegaliai gyvenčius trečiųjų šalių piliečius. Tačiau turime išvengti situacijos, kai norai lieka tik tai norais ir tik tai sukūriamas papildoma biurokratinė našta, nieko realiai neišsprendžiant. Ir dėl to e, valstybės narės atsidurs tik tai dar blogesnėje e, padėtyje. Aš norėčiau, ponė komisijos narė, Jums pasakyti, šiuo metu Italijoje daug, į Italiją atvyko daugiau kaip šimtas tūkstančių žmonių ir e, tų žmonių e, apie 60 procentų neturi teisės likti Europos Sąjungoje, tačiau tuo pat metu jie negali, e, jiems negali būti užtikrinama tarptautinė apsauga, nes jie nebėgo nuo karo. Mažiau kaip 5 tūkstančiai iš tų žmonių buvo e, sugražinti į savo šalis. Taigi e, čia yra didelė problema. Ir tai yra ir politinio pobūdžio, politinės valios problema. Jeigu kas nors galvoja, kad mums reikia priimti e, visus, mums e, e, tie žmonės turėtų suvokti, kad visiems atvykstantiems mes negalime um, užtikrinti šviesios ateities Europoje, nes tie žmonės negalės integruotis į mūsų visuomenės, o tai įstums juos į, e, nelegalę, ne, į visuomenės paraštės ir jie gyvens čia nelegaliai ir pasiduos islamistinių teroristų, islamo teroristų įtakai. Mums reikia kokybiškos e, e, gražinimo politikos, bet tam reikia politinės valios. Žinoma, e, čia susidurime su dideliu pasipriešinimu, nes vis dar yra žmonių, kad Europa gali priimti visą pasaulį, visą, visą Afrikos žemyną. Norėčiau kad e, ne to būtų siekiama dabartinė gražinimo politika. Norėčiau jums e, pasiūlyti taikyti veiksmingesnius metodus, nes priešingų atveju dabartiniai ES taikomi metodai visiškai nepadės išspręsti tų sudėtingų migracijos klausimų. Dėkoju. Gabriel. Pre... Per Gabriel. EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė ponė komisijos nariai, kolego, šiandien kalbame apie techninę priemonę, bet ji gali tapti svarbiu elementu, kuriant mūsų prieglopšio sistemą. Ir aš norėčiau pritarti šiam pranešimui ir paminėti kelis dalykus. Pirmiausia, turime ir toliau imtis veiksmų ES, kad galėtumėme dėrėtis dėl redmisijos sutarčių su trečiosiamis šalimis. Ir aš norėčiau pasveikinti šį pasiūlymą įtraukti kelionės dokumentą tarp reikalavimų, kuris atspindėtų kiekvienoje redmisijos sutartyje. Taip pat norėčiau kreiptis į žmonės ES, kad būtų imtasi reikalingų priemonių, kad būtų pasirašytos sutartys su Nigerija, Nigeriu ir kitomis šalimis Saharos regione. Taip pat aš norėčiau pritarti tam, kad dokumento kopija buvo, būtų įtraukta į Eurodac sistemą ir taip pat Schengeno sistemą. Taip pat norėčiau paprašyti, kad Bulgarija irgi gautų prieigą prie Schengeno informacinės sistemos, nes Bulgarija turi išorės sieną su Turkija ir aš manau, kad Bulgarija tikrai bando atitikti visus techninius reikalavimus, saugumo reikalavimus. Ir dar norėčiau paminėti, kad 13 kotonių susitarimo straipsnis numato, kad mūsų šalis partnerės uh, turėtų priimti savo piliečius. Tas bendras vieningas kelionės dokumentas yra labai puikia priemonė, tačiau tai nekompensuos tų reikalavimų, pagal kuriuos trečiosios šalys turi išduoti kelionės dokumentus savo piliečiams. Dėl to mums reikia bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis. Mes turime išspręsti migracijos problemas, su kuriomis susidurėme, nes tai svarbu, kalbant apie mūsų saugumą. Ir taip pat turime pagerinti visus techninius parametrus. Ir čia būtent tą linkmę mes įžengėme žingsnį. Dėkoju. Ačiū. Dvi minutės ponui Videnholzer. Ačiū, ponia komisijos nariai. Jau ištisus dešimtmečius Europa nepatyrė tokio didelio pabėgėlių antplūdžio kaip šiandien ir dėl to reikia e, suteikti jiems pagalbą, atsižvelgiant į svarbius, e, aiškius tarptautinius standartus ir remiantis europietiško solidarumo principu tačiau tam reikia ir aiškių taisyklių, e, veiksmingų struktūrų ir labai aiškių procedūrų. Tačiau daug kur to trūksta tiek Europos lygmenių, tiek ir valstybėse narėse, kuriuose e, padėtis yra labai neiški. Ir dėl to daugelis žmonių patiria netikrumą, e, trūksta to skaidrumo ir nuoseklumo Europa turi e, vykdyti savo įsipareigojimus ir tam reikia priimti tinkamus administracinius sprendimus. Ir žmonės turi žinoti, kas jų laukia, kas vyksta. E, tai reglamentas dėl kelionės dokumento nelegaliai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams yra labai svarbi priemonė šiame kontekste. Toks dokumentas yra būtinas siekiant e, padaryti e, veiksmingesnį ir, e, ir skaidresnį Europos prieglopščio teikimo mechanizmą. Ir jeigu e, žmonės, žmonė, trečių šalių piliečiams yra, at, yra atmetamas trečių šalių piliečių prašymas e, e, suteikti prieglopstį, tai turi būti padaryta pateikiant labai iškius argumentus ir įgyvendinant tą gražinimo procesą labai skaidriai ir veiksmingai. Į dokumentą reikia įtraukti atitinkamus saugumo požymius Ir e, jie turi, to, tie dokumentai turi būti visokiojopai pripažįstami trečiųjų šalių, joms atitinkamai pasirašant susitarimus su mumis. Panas Kielmel, ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat remiu kolegos e, e, pranešimą, nes tai yra vienas iš, viena iš, vienas iš svarbiausių mozaikos elementų siekiant įgyvendinti veiksmingą ir skaidrę pabėgėlių politiką. Mes visi žinome, kad e, negalime priimti e, begalinio e, žmonių skaičiaus Europoje ir kad padėtume tiems, kuriems iš tikrųjų reikia mūsų pagalbos, tiems, kurie neturi teisės pas mus pasilikti, turime sudaryti sąlygas grįžti į savo šalis ir be kita ko suteikiant jiems atitinkamus kelionės dokumentus. Dėl to šį dalyką turime įgyventyti kiek įmanoma greičiau. Ir kalbant apie e, pabėgėlių e, ir prieglopšio politiką, e, yra džiugu, kad mes dabar turime tokią svarbę priemonę ir veiksmingą priemonę, tačiau ją reikia įgyvendinti tinkamai. Reikia atlikti viso proceso poveikio vertinimą, pasižiūrėti, kas tiksliai vyksta valstybėse narėse, kad viskas veiktų ne tik tai teorijoje, te, teorinių lygmenių, bet ir praktikoje. Dėkoju. Manas Lebreton. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos valstybės yra migracijos politikos aukos. Jos turi teisę ir prievolę apginti savo tapatybę. Europos Sąjunga sunkiai tai supranta, kai ponė Merkel kuri neteisingai sureagavo ir atvėrė plačiai duris. Europos žmonės dabar privalo į tai atkreipti visų dėmesį. Kelionės dokumentas, kurį sukūrė ES, be jokios abejonės jis mums leis lengviau sugražinti migrantus, išsiųsti juos iš Europos, tai būtų tam tikras pasas, galint, su kurio pagalba būtų galima vienos kelionės būdu išvežti neturinčius teisės likti asmenys. Tačiau tai yra supranacionalinis dokumentas, aš negaliu jam pritarti ir nereikia čia turėti jokių iliuzijų. ES nėra patikima. Ir toliau ES pasiduoda imigrantų lobizmui nekovoja veiksmingai prieš imigraciją. Ta galėsime padaryti tik tuomet, jeigu susigražinsime suverenumą. Dėkoju, Dies Demero. Pusantros mintis. Gracias, presidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nary. Tai yra puikus teisėkuros pasiūlymas. Aš norėčiau pasveikinti ir savo kolegą Jūsi, pranešėją šio klausimo. Aš manau, kad e, toks e, dokumentas padės užtikrinti geresnės apsaugos priemonės ir taip daugiau bus gražinama piliečių. Be to, taip, ES prieglapščio sistema bus tvirtesnė ir bus daugiau garantijų tiems, kuriems yra būtinas prieglapstis. Bus sumažinta administracinė našta konsulinėms įstaigoms. Negana to, taps sunkiau falsifikuoti tuos kelionės dokumentus. Svarbiausia, kad neteisėtų migrantų neišnaudotų mafija. Baigdamas noriu pasakyti, kad aš manau, jog tai yra puikia iniciatyva, tik reikia nepamiršti, kad tik stipri gražinimo politika leis turėti stiprią prieglopščio politiką. Aš matau vieną šio reglamento trūkumų. Tai yra trečiųjų šalių dokumento pripažinimo problema. Visgi, ponė pirmininkė, aš tikiu, kad tai bus naudinga priemonė, kuri padės taikyti sustabdymo mechanizmą, kurio pranešėjas aš ir esu. Dėkoju. Dabar pasisakė ponas Dijas Demera. Ar atsakysite į mėlynosios kartelės klausimą? O ponas Frunculika. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Kolega, mes dabar susidurėme su siaubinga situacija. Europos kelionės dokumento nepripažįsta didžioji dalis tų šalių, kurios privalėtų priimti atgal tuos asmenis. Tai kaip tada naudoti tą dokumentą? Labai dažnai tos šalis atsisako priimti pilietį, kadangi trūksta tam tikrų dokumentų arba nepripažįsta jos tų pačių įvairiausių dokumentų, skaitant ir Europos kelionės dokumentą. Kaip spręsime šią problemą? O ponė, nebesmerim. Pone Fransulika, e, tai yra tinkamas klausimas, ką daryti tokiais atvejais. Čia mes e, turėtume pasinaudoti komisijos diplomatiniais įgūdžiais. Komisija privalo pasinaudoti savo diplomatiniais įgūdžiais tam, kad būtų laikomasi susitarimų su trečiosiomis šalimis. Jos privalo pripažinti šį dokumentą. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Dėkoju, ponas Lopės Aguilara, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, 2014 metais valstybės narės išdavė pusantro milijono gražinimo įsakų ir tik tai 30 procentų asmenų buvo gražinta. Žmonės sako, kad bet kas gali atvykti į Europą be jokios kontrolės, nes ES neveikia. Tai netiesa. Bet turime suprasti, jeigu nėra vienodo ir patikimo dokumento, kuris užtikrintų vienodus standartus, kuris turėtų tinkamas techninės specifikacijas, kad būtų galima identifikuoti asmenį, tai e, nebus galima užtikrinti tinkamos sistemos. Tai yra tiesiog kvietimas sukčiauti. Nauja iniciatyva privalo atsižvelgti į pagrindinės teisės, kurios yra numatytos Europos pagrindinių teisių hartijoje. Komisija privalo garantuoti, kad nebus gražinti tie asmenys, prieš kuriuos yra smurtaujama ir taip toliau, nes tai paneigtų Europos vertybės, kurias mes giname, tam negalime pritarti. Europa privalo pakeisti neigiamą piliečių požiūrį į migracijos politiką. Gražinimas nėra vaistas, tai yra pati paskiausia priemonė. Tiesiog reikia, kad tie, kurie neturi teisės čia gyventi, išvyktų iš ES. Mes privalome keisti migracijos politiką ir manau, kad vien šiomis diskusijomis to neišspręsime. Ponas Pareko, vieną minutę. Aš pritariu pranešėjui Kuo greičiau mes atsikratysime neteisėtų migrantų, tuo nedidesnės bus mūsų galimybės išgyventi. Bet ir tuo nereikėtų apsiriboti, aš kalbėsiu kaip pilietis. Sofija, Bulgarijos sostinė. Šimtas metrų nuo prezidento biuro yra rajonas vadinamas Mažuoju Bagdadu. Tai yra neteisėta E, prekybos žmonėmis rinką. Mūsų vyriausybė dabar užstrigo tarp Merkel ir Erdogano. Aš siūlau štai, ką mes privalome keisti reglamentus. Mes negalime priimti neteisėtų ekonominių migrantų, juos reikia išsiųsti į kilmės šalis. Negana to, ES privalo prisidėti prie išlaidų, kurios kyla dėl sienos su Turkija apsaugos. Ponios ir ponai, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, pirmą kartą panašu didžioji dauguma mūsų e, nori gražinti nelegaliai pas mus gyvenančius migrantus, kurie stengiasi pasinaudoti Europos prieglopščio teisės e, mechanizmu. Tai yra svarbus žingsnis, pirmas žingsnis, tačiau jis vien tik tas žingsnis nieko neišspręs, jeigu neišspręsime techninių e, klausimų priimdami teisinį dokumentą ir pasinaudodami kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, darydami spaudimą e, kilmės valstybėms, kad jos pripažintų šį dokumentą. Man kyla abejonių, e, kad tai bus įmanoma, jeigu mes to spaudimo nedarysime tai neįvyks dėl to, kad e, vystimosi pagalba, kurie, kurio susilaukia iš mūsų daugelis tų valstybių ir e, iki šiol vyko ir jeigu mes jos nesusijęsime su šiuo reikalavimu, tuomet e, nieko nepavyks pasiekti. Kitas, galbūt dar svarbesnis dalykas yra politinė valia ES valstybėse narėse kad e, tie asmenys, nelegaliai gyvenantis asmenys iš tikrųjų būtų gražinti į savo šalis. Pavyzdžiui, Vokietijoje tos politinės valios trūksta. Labai dažnai tai nėra daroma. Socialistų frakcijos kolega jau pasakė, kad e, redmisija yra paskutinė priemonė. E, tačiau aš norėčiau jam paprieštarauti E, prieglopšio sistemos tikslas nėra leisti imigruoti žmonėms, o didžiausias tikslas yra e, tikslas e, tiems, kurie atvyksta pas mus, kuomet to prieglopšio patenkinti negalima, sugražinti tuos asmenys į savo valstybės ir jas, juos tenai integruoti. Dėkoju. Pana Svoboda návrh na jednotný evropský. Ne komisijos nariai, aš norėčiau išsakyti paramą šiam pranešimui dėl bendro kelionės dokumento, pagal kurį trečiųjų šalių piliečiai, kurie nelegaliai gyvena ES, būtų sugražinami. Tokiu būdu galėtumėme mes pagerinti savo priemonės, sugražinant tokius nelegaliai gyven, ES esančius asmenis. Na ir ypatingai kalbant apie migracijos politiką, čia lengvi sprendimai nėra įmanomi ir pats savaime šis dokumentas tikrai neišspręs e, neveiksmingos sugražinimų politikos problemų. Tačiau tai yra jau žingsnis bandant pagerinti padėtį, ypač kalbant apie readmisijos sutarčių uh, pasirašymą ir siekiant, kad kita šalis pasirašytų šios redmisijos, šias redmisijos sutartis ir kad būtų pripažįstamas tas kelionės dokumentas. Nes tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti tinkamą užsienio politiką. Aišku, neįmanomas izoliuotas lengvas sprendimas. Sugražinimų, veiksminga sugražinimų politika dar nereiškia, kad sumažės, tu gali būti mažinami uh, Ženevos standartai, Ženevos konvencijos standartų mes privalome laikytis ir aš norėčiau tai pabrėžti ir taip pat išsakyti paramą pranešimo projektui. Dėkoju, ponas Mamikins. Antros mintės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Galimybė sugražinti asmenis, kurie nelegaliai gyvena ES kažin ar nusiūs tinkamą signalą dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tie asmenys, kurie nėra pabėgėliai, jie puikiai supranta, kad jie praradę pasą galės dešimt metų išgyventi Europos Sąjungoje. Ir tai, tokiu būdu jie mus nelegalius imigrantus taip elgtis. Tokių žmonių sugražinimas susijęs su tam tikrais ištekliais ir tų išteklių mums trūksta kad galėtumėme padėti žmonėms, kurie bėga nuo karo ar kankinimų. Europos prieklopšio politika nėra tinkamai parengta ir reikalinga sistema, kad ne, neteisėti, neteisėti imigrantai ir trečiųjų šalių politiniai pabėgėliai nebūtų traktuojami vienodai. Ir kelionės dokumentas, tas bendras kelionės dokumentas e, būtų užduodamas tiems asmenims, kurie negali jau pasilikti Europos Sąjungoje. Ir toks reglamentas yra galimybė sutvarkyti šią sistemą. Šis reglamentas, aišku, nėra panacėja, tačiau tai yra labai svarbus žingsnis siekiant įdėkti veiksmingą sistemą, gražinant, sugražinant nelegalius imigrantus. Dėkoju. Ponas Leners. Prašau, vieną minutę, 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Čiaukiuosi, kad rytoj balsuosime dėl šio reglamento, nes juo pavyks mūsų prieglapšio ir, ir, nelegalių piliečių gražinimo politiką padaryti skaidresnė ir efektyvesnė. Aš skaičiau e, Europos komisijos ataskaitą apie tai, kad kasmet 500-600 tūkstančių žmonių e, iš trečiųjų šalių yra išsiunčiami į savo šalis. E, ir Airijoje, Airijai tenkanti dalis yra tikrai labai nedidelė. Ir yra Tik tai apie 30 procentų ar 40 procentų žmonių nelegaliai čia gyvenančių, e, esančių ES teritorijoje, jie iš tiesų sugrįžta į savo e, valstybės, e, o likusiai 60 procentų toliau E, yra mūsų teritorijoje ir e, naudojasi mūsų e, socialinėmis sistemomis, gyvena čia nelegaliai. Ir jeigu mums nepavyks gražinimo politikos paversti efektyvesnė, tuomet bus tikrai labai sudėtinga išsaugoti tas finansinės lėšas ir, ir turėti visą teisinę bazę, ją tinkamai taikyti tų žmonių atžvilgių, kurie pas mus atvyksta legaliai ir legaliai įgyja e, prieglopščio e, prašytojo statusą. Dėkoju. Dėkoju bardzo, panie przewodniczący Sasoli. Ponas Liberatski. Gerbiamas komisijos nary, džiaugiuosi šią iniciatyvą, tačiau noriu užduoti klausimą, kodėl anksčiau to nedarėme. Būtų buvę geriau, jeigu mes tą būtume padarę jau prieš metus. Daug problemų būtų, e, būtų pavykę iš, išvengti. Ir tie, kurie čia gyvena nelegaliai ir kurių, e, kurių pavojus, e, kur, kurių gyvybėm grėsia pavojus jų šalise, atitinkamai būtų e, vykdomos visos procedūros tų žmonių atžvilgių ir jos būtų gerokai efektyvesnės. Tiems žmonėms būtų daugiau galimybių likti ES šaly, šalyse. Ir jeigu tokį dokumentą, kelionės dokumentą, apie kurį čia šiandien kalbame, būtume turėję prieš metus laiko, tuomet šie procesai būtų gerokai labiau palengvinti ir žmonės turėtų visas teisės čia likti. Aš e, džiaugsiuosi rytoj galėdamas balsuoti už šį dokumentą. Dėkoju, panas Ogor. Köszönöm. Az unió területén illegálisan tartózkodó személyek visszatéréséhez szükséges okmányok technikai és biztonsági jellemzőinek javítása rendkívül Žinoma, labai svarbu numatyti techninius saugumo požymius kelionės dokumente, kad nelegaliai ES esantys žmonės galėtų būti sugražinti. Tačiau bijau, kad mūsų tikslai gerinant to, to kelionės dokumentų kokybę nebus pasiekti mums, mes susidurėme su klausimu, ką veikia valstybių narių institucijos, kuomet e, e, imigrantas, kuriam yra atsisakomas teikti prieglobstį, negrįžta į savo šalį. Ir arba kuomet jam kyla pavojus, e, pavojus jo gyvybei tuo atveju, jeigu jisai ten grįžtų. Uh, mes norime išvengti tokių atvejų ir darys, darys viską, kad tie žmonės patys darys viską, kad liktų Europoje. Tačiau kyla klausimas, kaip e, prieglopšio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti, realiai būtų galima gražinti jų šalis. Jeigu mums nepavyks to padaryti, tuomet mūsų pabėgėlių politika ar imigracijos politika bus visiškai neveiksminga, bus visiškas chaosas. Uh, kalbant apie trečiųjų šalių prievolę priimti savo piliečius, yra akivaizdu, kad šios šalis dažnai nenori to daryti. Nors ir kalbama apie jų pačių piliečius, ši padėtis turi keistis ir mes turime e, įgyvendinti tą e, ne, nelegalių migrantų gražinimo klausimą, nors tai yra labai sudėtinga. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Pone Kiničiai, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Mums reikalinga tinkama pabėgėlių ir prieglopšio politika. Tai reiškia, kad tą procesą turime sureguliuoti kur kas veiksmingiau, tinkamais teisėkuros ir administraciniais dokumentais tam, kad vyktų sugražinimo politika tų žmonių, kurie nelegaliai gyvena ES. Tokia sistema leistų užsitikrinti daugiau išteklių ir juos skirsime tiems, kuriems reikalinga tartutinė apsauga, ypatingai tiems, kurie yra sudėtingiausių kategorijų atstovai, pažiūrėjau, nelydimi nepilnamečiai. Standartizuotas bendras kelionės dokumentas užtikrins didesnį saugumą, sumažins biurokratiją ir kaštus, kalbant apie tuos nelegalius imigrantus. Tačiau, kad sistema būtų veiksminga, reikalinga, kad ji būtų uh, konstruktyvi, kad vyktų tinkamas dialogas su trečiosiomis šalimis, tomis šalimis, kurios turi susigražinti savo piliečius. Dėl to labai svarbu, kad kelionės, išduodant tokius kelionės dokumentus, būtų užtikrinamo žmogaus teisės, žmogiškasis orumas, kalbant apie tos, kurie yra sugražinami, ypatingai turiuomeninė neleidimus nepilnamečius. Ponas Sinarinos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimas e, būtų ypač svarbus, jei iš tiesų sąjunga rastų tą sprendimą dėl neteisėtų migrantų. Tačiau yra e, milijonai pabėgėlių, kurie yra atvykę ir kurių e, prašymai yra atmesti. Jokinga, kad dėl to, dėl ko jie turi būti gražinami, jie gauna tą kelionės dokumentą. Yra nesilaikoma tų gražinimo susitarimų ir mes čia privalome imtis veiksmų. Turime tinkamai kontroliuoti ES išorės sienas. Mes nenorime įsivelti nesibaigiančias diskusijas su trečiosiomis šalimis, kurios nenori vykdyti įsipareigojimų. Manau, kad dabar juokinga yra kalbėti apie savoką neteisėtai liekantis emigrantai, juk jie iš vis nelegaliai atvyko į ES. Neteisėta migracija yra tas klausimas, kuriam privalome teikti daugybę dėmesio. Jeigu ir toliau toleruosime neteisėtą migraciją, tai nenugalėsime tų kylančių iššūkių. Pasaulyje yra tūkstančiai žmonių, kurie nori atvykti į ES tam, kad dirbtų ir mokytųsi, bet negali to padaryti dėl administracinių kliučių. O tuo tarpu pilna čia žmonių, kurie atvyksta be jokių dokumentų iš vis. Mes čia kalbame apie tuos, kurie neteisė tai lieka ir dokumento, kuris turėtų būti jam išduodamas. Tai yra įjimas teisinga kryptimi, tai padės sumažinti valstybių narių atsakingų institucijų administracinę naštą ir sukurs daugiau garantijų. Bet e, mano supratimu, mes negausime norimų rezultatų, jeigu nesumažinsime apskritai migrantų srauto. Dėkoju. Ponas Epitidėjus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Migrantų skaičius yra nepateisinamai didelis. Daugybė jų plūsta ypač į Graikiją. Privalome imtis techninių priemonių, kad galėtume su tuo kovoti. Esamo kelionės dokumento peržvalga yra būtina. Tai labai svarbu. Mes negalime manyti, kad tai yra tik formali procedūra. Neteisėti migrantai randa būdų, kaip likti valstybėse narėse. Vadinasi, jie skatinsi ir savo giminės bei draugus prisijungti. Visi žinome, kad yra ir pavojingų džihadistų ir užkėtėjusių teroristų tarp šių žmonių Europoje. Vadinasi, mes bet kuriuo atveju privalome ginti Europos piliečius. Žinoma, mes negalime čia pasiduoti tarptautiniai nusikalstamai bendruomeniai. Mes negalime nuolaikčiauti ir solidarumo atveju. Dėkoju, ponas Samarijas prašė žodžio, bet jo nematau, taigi dabar norėčiau suteikti žodį e, komisarui. Čia, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, pradžioje norėčiau padėkoti už šias labai vaisingas diskusijas ir sakytas pastabas. Kaip sakiau pradžioje, kai tariau įžanginį žodį, šis kelionės dokumentas yra vienas labai svarbus elementas gerinant sugražinimo politiką, kad ji būtų veiksmingesnė. Tačiau tai nėra vienintelis elementas. Komisija dabar sieks, kad būtų įgyvendintas kelionės dokumentas, artimai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Tikslas yra skatinti redmisijų kitų sutarčių pasirašymą tiek ES, tiek valstybių narių lygmenių, kad kelionės dokumentas būtų plačiai pripažįstamas trečiųjų šalių. Jeigu mes tinkamai nukreipsime savo pastangas, tai gali tapti pagrindinę priemonę skatinant bendradarbiavimą dėl sugražinimų ir readmisijos su pagrindinėmis kilmės šalimis ir tranzito šalimis. Kaip paprašė parlamentas, komisija pateiks ataskaitą tarybai ir parlamentui dėl reglamento įgyvendinimo per ateinančius dviejus metus. Pone Gabriel, dėkoju Jums už tai, kad suteikėte man galimybę pabrėžti, kad esame pasiryžę paremti Bulgariją. Dabar mano generalinis direktorius lankosi Sofijoje ir kalbasi su Bulgarijos valdžios institucijomis, kad padėtų šiai šaliai gyvenant savo poreikius, kalbant ir apie finansavimą, ir ekspertus, pasienio apsaugos pareigūnus. Kaip šiandien beje akcentavo ir ponas Junkeris savo kalboje, ši parama turi būti skiriama nedelsiant tai yra mums prioritetas ir tai yra ir asmeninis mano prioritetas. Dėkoju Jums dar kartą už paramą, gerbėmi parlamento nariai, ir puikų bendradarbiavimą šiame teisėkuros procese. Dėkoju komisijos nariui. Dabar žodis pranešėjui ponui Halaacho. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems už pasisakymus šį vakar ir aš norėčiau trumpai sureaguoti į kelias kritinės pastabas, kurios buvo išsakytos ir salės kairėje, ir dešinėje. Nors yra didžiulių ideologinių skirtumų, kalbant apie tai, ką daryti su nelegaliais imigrantais ir migrantų srautais, aš manau, kad dauguma pritarėme, kad dabartiniai teisės aktai turi būti įgyvendinami. Šis reglamentas yra būtent su tuo ir susijęs. Turime taisyklės dėl prieglopšio ir gyvenamų, gyven, gyv, gyvenamosios vietos, jeigu asmenys de facto gali pasilikti, nepriklausomai nuo to, ar tenkina sąlygas, tuomet tos taisyklės yra tik tai popieriaus gabalas. Kaip aš sakiau, tai kenkia, kalbant apie mūsų įstatymų patikimumą ir raginami vis nauji žmonės kirsti viduržėmio jūrą. Nors aš esu euroskeptikas ir nepritariu centralizuotam prieglošio prašymo tvarkymui. Ir nebūtinai viskam pritariu, kas yra šiame tekste, nes tai, kaip žinia, yra kompromisas, bet vis tiek manau, kad tas kelionės dokumentas yra bendradarbiavimo pavyzdys, leidžiantis sukurti pridėtinę vertą valstybėse narėse, nepriklausomai nuo to, kokius politinius sprendimus jos priims nacionaliniu lygmeniu. Taigi, ačiū Jums, kolegos, komisijos nariai, ir aš tikiuosi Jūsų paramos rytoj, kai bus bočiu. Dėkoju. Baigia.